naujajame poste ir susitaikyti su tokiu aplaidžiu požiūriu į mūsų išorės delegacijų darbą ateityje. Ačiū. Ačiū ponui Kešmin. Aš priemu domen jūsų pareiškimą. Labai apgailestauju, kad jūs nusprendėte žengti tokį žingsnį. Bet aš turiu priimti domen tai, ką pasakėte. Jūs savo laiške nurodėte, kad pirmininkų sueigoje e, jūsų šitas sprendimas susilaukė vienbalsio palaikymą. Aš tikrai labai apgailestauju dėl e, jūsų atsistatydimo, bet dėja nieko negaliu pakeisti. Mėly kolegos, dabar e, eikime prie balsavimo. Visų pirma, Ferrera pranešimas, bet prieš tai beje dar turiu vieną pastabą. Norėčiau kreiptis į kai kuriuos kolegas. Bankų sąjunga, e, ponios ir ponai, kaip visi žinome, yra tam tikras istorinis projektas. Na ir šiandien priimamas sprendimas yra išties labai svarbus. Europos parlamentas ir taryba e, turi žengti šį žingsnį E, tikrai vyko labai e, intensyvės darybos ir aš kaip Europos parlamento pirmininkas e, esu įsipareigojęs pasakyti, kad tikrai reikia kovoti su pertekliniais įsiskolinimais. Uh, ir išsaugoti vis dėlto bankų sąjungą. Penkios ryštingos moteris ir vienas kovingas vyras e, dėrėjos ir kovojo Europos parlamento vardu. Ir aš tikrai labai norėčiau padėkoti Elizai Ferreira, Corin Vertman Kohl, e, Korea de Campos ir kitiems, kurie iš tikrųjų nenuilstami kovojo uh, Europos parlamento vardu. Be abejo, galtinius rezultatus galima vertinti įvairiai, bet aš asmeniškai manau, kad jie yra tikrai puikus, tiesiog pavyzdiniai. Ir manau, kad iš tikrųjų Europos parlamento vardu padėrėtas puikiai. Dar norėčiau suteikti žodį tarybos atstovai prieš pradedant balsavimą dėl e, Elizos Ferreiros pranešimo. Prašom. Ačiū. Pirmininkė, kalbant apie sustarimą su Europos parlamentu, aš norėčiau tarybos vardu padaryti.